Šiandien pasardžiavome visą dieną su pietų pertrauka, rytoj taip pat iš ryto ir po pietų. Pirmiausia, darbo tarkės tvirtinimas. Turiu informuoti, kad balsavimas dėl pranešimo projekto dėl teisinės paramos e, įtariamiesiems pranešėjas Dejong bus perkeltas po Vikstrom pranešimo taip pat bus įtrauktas papildomas punktas rytoj po pietų keitimasis nuomonėmis dėl 30 balandžio sprendimo dėl e, poveikio valstybei nariai, jeigu jį nuspręstų e, įvesti mirties bausmę. Taigi, jeigu neprieštaraujate, patvirtinsime šią darbo tvarkę bals, vertimas šio posėdžio metu. Vertimo į danų, graikų, latvių ir kroatų kalbas dėja nebus. Taip pat reikia patvirtinti koordinatorių rekomendacijas. Pranešėjų skirimas po koordinatorių sprendimo priimto balandžio 27 dieną. E, štai kaip paskirstami iš naujo šie pranešimai socialdemokratams paskirti pranešimai. Poniai Fajon pranešė dėl sąjungos kodekso, vizų kodekso, ponė Sipel kova su sukčiavimu sąjungos finansinių interesų atžvilgių baudžiamosios teisės pagalba. Toliau po koordinatorių sprendimo priimto kovo 31 dieną, ponė Ferrara paskirta pranešėm, rengti pranešimą e, kova prieš korupciją po Krim konteksto rezoliucijos. Ponas Boni paskirtas rengti pranešimą dėl bendros skaitminės rinkos. Taip pat koordinatoriai nusprendė paprašyti papildomų posėdžių, e, e, siūlo patvirtinti šios papildomus posėdžius gegužės 26 dieną nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30 ir birželio 25 dieną visą dieną taip pat nuo 9 iki 12.30 ir po pietų nuo 15 iki 18.30. Taigi ar komitetas pritarė šiems koordinatorių pasiūlymams? Taip pat norime priminti Jums, kad šiandien numatytas balsavimas nuo 11.15 bus sudėtingų balsavimų, todėl prašau užtikrinti, kad turėtumėte elektroninės balsavimo korteles, nes to vieno dokumento balsavimo bus beveik visiškai visą laiką panaudojant kortelę. Taip pat noriu Jums priminti, kad turime bendrą posėdį su Ekon komitetu, kuris vyks 12 valandą salėje PHS 3C50. Ten taip pat reikės balsuoti su Ekon komitetu. Toliau protokolų įvykusių 5-6 lapkričio 14 metų, lapkričio 20, gruodžio 3 ir 4 dienomis ir 15 metų sausio 27 dieną tvirtinamas. Jeigu niekas neprieštarauja, protokolai laikomi patvirtintais. Pirmasis darbo tvarkės klausimas šiandien yra trumpas mano pristatymas apie trialogo rezultatus dėl ES agentūros teisės saugos darbuotojams CEPOL. Pateiksiu trumpą, aišku, vaizdą, kokia yra situacija. Po dviejų e, trialogo raundų, vakar įvyko antras, ir po dviejų techninio pobūdžio sustikimų dėl dalykų, kurie yra svarbus e, parlamentui, kur dėl dalykų, kur pateikta daugiausia pakeitimų, tai manau, kad galima pasiekti visai neblogą kompromisą. Čia kalbu apie pirmąjį straipsnį, kur, kurį taryba patvirtino. Tiesiog sakinys, kad ES įsteigia šią agentūrą CEPOL O visa kita, ką siūlo taryba perkelta į trečiąjį straipsnį. Taip pat patvirtinome antrajame straipsnėje tuos dalykus, kurie buvo svarbus mūsų kolegoms. Ypač čia buvo pateikta Aldė pakeitimų, tačiau jie dabar sutinka su sprendimu. Kas svarbiau, dar trečiajame straipsnėje pasiektas kompromisas ir taryba pritarė, kad CEPAL turėtų sugebėti taip pat ir įgyvendinti. Ir čia taip pat minimos, minima pagraba pagrindiniams teisinėms teisėjos saugos rytyje. Mums tai buvo svarbiausias aspektas, nes dauguma jūsų pakeitimų buvo pateikta šią prasme. Ši nuoroda taip pat pateikta vienoje konstatuojamoje dalyje, tačiau taip pat ir straipsnėje, trečiajame straipsnėje, jo pirmojoje dalyje. Dėl teisės saugos e, mokymo sistemos bus e, pateikta konstatuojamoje dalyje, nors taryba ir nenori minėti tiesioginės komunikacijos. liko neatviras klausimas yra išteklių klausimas. Taryba dar turi mums pateikti savo pasiūlymus, mes pateikėme kompromisų, e, siekdami gero veiksmingo teksto, tačiau vis dar diskutuojama dėl mokslinio komiteto ir valdysenos, kur ir tebėra atviras klausimas dėl vykdomojo direktoriaus atrankos procedūros. Manau, kad tai dar reikia aptarti ir taryba turi pademonstruoti daugiau lankstumo šiais klausimais. Na, o kitais klausimais, man atrodo, tekstas yra visai geras. Koks bebūtų rezultatas, noriu pabrėžti, kad kad kadangi Europolo e, dokumentai dar aptarinėjami, prašyčiau tarybos ir e, parlamento deklaracijų, kad valdyseno struktūra yra būtent e, specifiška šiam dokumentui ir nebūtų taikoma kitiems, dalykam, kitiems dokumentams, neturėtų būti precedentas ir neturėtų lemti kitų darybų rezultatų. Noriu padėkoti kolegoms, pirmiausia, poniai Benovai, kuri šalia manęs sėdėjo per pirmą trialogą ir tikrai man padėjo. Labai ačiū. Na, o dabar, kaip suprantu, jį nori pasisakyti. Ďakujem veľmi pekne. Uh, milá pani... Ačiū Jums. socialistų frakcijos vardu norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą. Visuomet džiaugiuosi matydama moterį, kuri iš tikrųjų pasirengusi įsitraukti į darbą. Jūsų pasirinktas požiūris e, per trišalės dėrybas iš tikrųjų yra labai svarbus ir mes dėkojame už tai. Puiku, kad jūs atsižvelgėte į svarbiausius dalykus, tai yra žmogaus teisų apsauga. Dirbote labai profesionaliai ir ačiū Jums už tai. Tikiuosi, kad balsavimas vyks puikiai. Ačiū. Ačiū. E, pasižiūrėsime ir tikėkime, kad galų gale tekstas bus visiems priimtinas. Taigi tiek dėl CEPAU. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo. Jis yra penktas, tai yra Europos saugumo darbo atvarkė, kurią šiandien aptarsime. Balandžio 28 dieną komisija patvirtino e, Europos saugumo darbo atvarkę kurioje yra nurodomi prioritetai ir veiksmai, kurių reikėtų imtis ES lygmenį nuo 2015 iki 2020 metų, E, darbo tvarkę jau pristatė komisijos narys Timermanas ir Avromopolis. Mes turėjome galimybę išsakyti savo reakciją, o dabar galėsime jau išsameu aptarti šį dokumentą. Ir norėčiau pakviesti ponas Reka, kad jis mums detaliau pristatytų šią Europos saugumo darbo tvarkę. Prašau. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. Visiems labas rytas komiteto nariams. Džiaugiamės, kad turime antrą galimybę pristatyti Europos saugumo darbo tvarkę, jau šį sik detaliau. Tikslas yra pasikeisti nuomonėmis, todėl e, pasistengsime dinamiškai e, pristatyti darbo tvarkę, parengėme keletą skaidrių, kad e, pristatymas būtų įdomesnis. Tikslas yra pristatyti jums situaciją, bet taip pat ir visą turinį ir pradėti diskusijas dėl tolesnių veiksmų. Kaip žinote, parengiamuosius Europos saugumo darbo tvarkės darbus pradėjome jau 2014-aisiais, kai Europos vadovų taryba paprašė komisijos ir tarybos peržiūrėti vidinę e, vidaus saugumo strategiją. Europos parlamentas taip pat to prašė. Todėl vyko labai detalios konsultacijos su įvairiomis institucijomis, jos buvo pradėtos praėjusiu metu Liepos mėnesį, buvo konsultuojamas e, su visuomenė ir daug piliečių, e, pilietinių organizacijų atstovų ir valstybių narių aktyviai dalyvavo po šių viešų konsultacijų, kurios truko keturis mėnesius ir buvo labai naudingos, mes galėjome nustatyti svarbiausius prioritetus, kurie ypač rūpi piliečiams saugumo srityje. Tuo metu mes taip pat pradėjome e, Eurobarometrą, jis buvo paskelbtas praėjusią savaitę ir jūs tikriausiai jau matėte dokumentą ir e, matėte, kad e, prioritetai susiję su kibernetiniais nusikaltimais, terorizmu yra patys svarbiausi, nes juos nurodė patys piliečiai. Rugsėjo mėnesį vyko aukšto lygio konferencija, kurią organizavo komisija ir joje dalyvavo šio komiteto pirmininkas ir pirmininkaujančios valstybės narės atstovai, taip pat atstovai iš privataus sektoriaus, pilietinės visuomenės, e, mokslo įstaigų ir buvo aptarta, ką norėtume nuveikti ateityje. Po to e, sausio mėnesį įvyko tragiški dalykai ir tam tikrą prasme ją paskubino įvykius. Kaip žinote, komisijos pirmininkas Junkeris nenorėjo paskelbti darbo tvarkės skubos tvarka, bet norėjau parengti tokį dokumentą, kuriuo būtų galima naudotis ketverius penkerius metus, kuriame būtų nubriežti veiksmai penkeriems metams. Todėl mes vis tiek tęsime darbą prie šios darbo tvarkės ir ji buvo patvirtinta balandžio 28 dieną. Darbo tvarkė rašoma kad ES ir valstybės narės susiduria su didelėmis e, su saugumu susijusiomis grėsmėmis, kurios yra tarp valstybinio pobūdžio. Ir kad atsakomybė yra bendra, pirmiausia, valstybės narės yra atsakingos už vidaus saugumo užtikrinimą, tačiau grėsmės yra tarp valstybinės ir todėl ES taip pat atlieka svarbu vaidmenį ir suteikia papildomą vertę valstybių narių atliekamiems veiksmams. E, reagavimas į grėsmės yra visų bendra atsakomybė, bendras požiūris. Būtent e, tai paminėjo komisijos nariai Timermanas ir Avromopolis atsakomybė yra bendra įsipareigojimai yra bendri ir įgyvendinimas bendras. Rengiant Europos saugumo darbo tvarkę, aptarėme principus, kuriais būtų galima vadovautis ES imantis veiksmų šioje srityje. Buvo nustatyti penki principai šioje darbo atvarkėje. Pirmasis yra visiškas pagrindinių teisių laikymasis. Akivaizdu, kad saugumas ir pagrindinių teisių, pagarba pagrindinėms teisėms neprieštarauja vieni, vienas kitam. Praėjusiais metais buvo labai institucijos buvo paragintos spręsti saugumo klausimus po labai svarbaus e, teisingumo teismo e, nutarties, kuri buvo patvirtinta ir suinteresuoti asmenys buvo paraginti iš pat pradžių, formuodami politiką, įtraukti pagrindinės teises tam, kad būtų galima užtikrinti teisinį mūsų teisėkūros iniciatyvų tvarumą. Todėl pagrindinės teisės yra svarbiausia politikos formavimo sudėtinė dalis. Ir šioje darbo tvarkėje matote, kad tai yra vėlgi ES ir valstybių narių bendra atsakomybė. pagrindinių teisių agentūra ir duomenų apsaugos priežiūros institucija turi kuo anksčiau pradėti teikti pagalbą ES institucijoms e, užtikrinant šias teises. Kitas principas yra atskaitomybė ir demokratinė kontrolė e, Mes e, už, esame taip pat pasirašę Lisabono sutartį ir turime užtikrinti e, priežiūrą ir parlamentas ir taryba du kartus per metus turi atnaujinti darbo tvarkės įgyvendinimo nuostatas, kad būtų galimybė įvertinti įgyvendinimą. Mes taip pat parengėme veiklos rodiklius su kurių pagalba būtų galima vertinti pagrindinės priemonės. Rugsėjo mėnesį praėjusiais metais vyko aukšto lygio konferencija. E, tai buvo ES konsul... ir kurioje buvo nustatyta, kad ES konsultacinis forumas, kuriame dalyvaus ir parlamentas, ir ES institucijos, ir agentūros, ir kiti sektoriai Kitas labai svarbus darbo tvarkės klausimas yra užtikrinti esamų teisės aktų tinkamą įgyvendinimą. Ir tai yra vienas iš pagrindinių tikslų, kurie buvo nustatyti kitiems penkeriems metams nuo 1999 metų, tai nurodyta viename iš ramščių ir nurodyta galimybė tikrinti, kaip valstybės narės įgyvendina veiksmus, kokiu veiksmu imasi, kad visų pirma būtų galima gerai įgyvendinti esamus teisinius aktus prieš rengiant naujus. Kitas dalykas, reikia apjungti visų agentūrų pastangas, tų agentūrų, kurios veikia saugumo srityje, Ir aš turiu galvoje ne tik e, teisingumo ir vidaus reikalų srityje veikiančias agentūras, bet ir tas, kurios e, veikia e, plačiau kaip EMSA ar ENISA, kad jos galėtų prisijungti prie bendros šeimos, nes visos agentūros gali padėti valstybėms narėms. Ir dar vienas principas tai sektorinis, sektorių požiūris, kad būtų daroma dar daugiau nei užtikrinama teisės sauga. E, čia reikėtų paminėti transportą, finansus, švietimą, socialinę įtraukti, e, visuomenės sveikatą. Rytoj bus patvirtinta skaitmeninės rinkos strategija ir ta strategija bus susieta su Europos saugumo darbo tvarkė, kuri buvo neseniai patvirtinta. Tai reiškia, kad šios politikos rytys e, turės būti dar glaudžiau susijusios nei anksčiau. Dar vienas principas, apie kurį jau seniai kalbame, tai išorės ir vidaus saugumo matmenų glaudesnis ryšys. Nes, kaip žinote, e, dabar dirbama prie išorės saugumo strategijos peržiūros kuri buvo patvirtinta 2003 metais ir ši strateginė peržiūra bus parengta 2003 metais, bet jau saugumo darbo atvarkė buvo nustatytos tos sudėtinės dalys vidaus saugumo srityje, kurias reikia pabrėžti, pavyzdžiui, teisės saugos vaidmuo, priekyba žmonėmis, organizuotas nusikalstamumas, e, migracija, pasiekti pasienyje vykdomi nusikaltimai. Ir taip pat reikia vykdyti saugumo, su saugumu susijusi dialogą su trečiosiomis šalimis. Reikia naudotis patirtimi, geriau išnaudoti esamas finansinės priemonės, ne tik vidaus reikalų srityje, bet nuosekliai tai daryti ir pasitelkiant išorinę pagalbą. Nustačius šiuos principus e, buvo siekiama geriau bendradarbiauti vidaus saugumo srityje, taigi tai yra sustiprinti vidaus saugumo sistemą. Buvo išskirti trys ramšiai, bet nesusijęs su trečiuoju ramščiu, kuris buvo patvirtintas anksčiau. Tai yra geresnis keitimasis informacija, geresnis bendradarbiavimas ir geresni paramos veiksmai, tokie kaip mokymas, finansavimas, moksliniai tyrimai ir inovacijos. Pirmasis ramstis e, yra keitimasis informacija, jis yra labai svarbus, bet mes taip pat žinome, kad yra kad keičiamas ir dabar informacija, valstybės narės atitinkamos agentūros keičiasi informacija, todėl reikia užtikrinti, kad valstybės narės ir toliau keisis informacija naudodamosi dabartinę saugumo užtikrinimo sistemą. Pavyzdžiui, prium sprendimai turi būti tinkamai gyvendinami. Interpolo pavoktų ir pamestų dokumentų duomenų bazė yra labai svarbi nustatant, pavyzdžiui, užsienio kovotojus. Taip pat reikia geriau dirbti prie sienų valdymo srityje. Migracija yra įtraukt, migracijos klausimas įtrauktas į darbo tvarkę ir jūs jau kitą savaitę pamatysite daugiau darbo šioje srityje. Dar kalbama apie prekių judėjimą tai irgi yra susiję su ES saugumu. E, dabar e, pasiūlymų įgyvendinimas, parengtų pasiūlymų įgyvendinimas dėl keleivio duomenų įrašų, dėl CEPOL teisinių priemonių. Visa tai turi būti paspartinta. Ir ši, tai jau yra pranešta visoms institucijoms ir komisija yra pasirengusi e, padėti kitoms institucijoms rasti sprendimus. Dar vienas ramstis yra operatyvinis bendradarbiavimas. ES agentūros šioje srityje atlieka ypatingą vaidmenį. Reikia užtikrinti, kad esama priemonė būtų tinkamai naudojamasi, turima galvoje ir e, vidaus saugumo sričiai skirtą finansavimą. Daugiau reikėtų dirbti prie politikos ciklo. Dabar pereinu prie trečio ramščio, kaip jau minėjau. E, reikia dirbti mokymų srityje, Jūs žinote, kad horizontas 2020 yra vidaus reikalų portfelio sudėdamoji dalis, tai irgi reikia traukti į mūsų veiksmus. Moksliniai tyrimai, inovacijos taip pat yra svarbi sudėtinė darbo tvarkės dalis. E, pirmininkė jau prašo manęs pereiti prie prioritetų, taigi trys prioritetai. Pirmasis - terorizmas ir radikalizavimas, organizuotas nusikalstamumas ir kibernetiniai nusikaltimai. Dėl terorizmo mes norime konsoliduoti esamas ir naujas priemonės. Labai daug kalbama apie Europolo kovos su terorizmu centrą. Esame įsitikinę, kad šis centras yra esamų e, departamentų kons, e, Europolo sudėtyje konsolidavimas. Reikia užtikrinti, kad valstybės narės gautų tinkamą pagalbą ir taip pat, kad turėtų teisinius įgaliojimus perduoti informaciją Europolui. E, jau šiais metais yra planuojama terorizmo forumas. Taip pat bus siekiama spręsti ekstremalaus teroriz, su ekstremaliu terorizmu susijusius klausimus internete. E, mes taip pat nagrinėjame neteisėtą prekybą kultūrinėmis vertybėmis Labai svarbu pasakyti, kad pirmą kartą į saugumo strategiją įtraukėme visą teisingumo matmenį. Ir čia reikėtų paminėti darbą susijusiu su ekris, teisėkūros darbą, e, taip pat e, deradikalizavimą kalėjimuose. Rašoma apie prevencinės priemonės ir norėčiau pasakyti, kad mes glaudžiai bendradarbiaujame su kolegomis, kurie dirba švietimo ir užimtumo srityje, nes tai yra šankstinės sąlygos e, kovojant su e, radikalizavimo. Kitas prioritetas yra nusikals, organizuotas nusikalstamumas. Reikia sustiprinti ES politikos ciklą, jungtinius veiksmus e, dėl kontrab kontrabandos, jūs matote, kad migracija yra labai svarbus darbo atvarkės klausimas ir taip pat laikomas e, šūkio sekti e, pinigų judėjimą. Siekiama naudotis finansų žvalgybos padalinio veikla, daryti tai veiksmingiau e, rengiama studija dėl nebaudžiamuoju nuosprendžiu pagrįsto konfiskavimo. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su kolegomis, kad 2016 metais iniciatyvos paketas jau būtų pateiktas ir kad būtų kovojama, tinkamai kovojama su aplinkosauginiais nusikaltimais. Toliau e, kibernetiniai nusikaltimai. Tai yra pirmoji gynybinė linija, mes turime įgyvendinti dabartinius, dabar esamus teisės aktus, yra informacijos saugumo direktyva rengiama, po to reikia užtikrinti, kad interneto naudotojai jaustųsi saugesni internete, Skaitmeninė strategija bus patvirtinta rytoj ir joje taip pat bus sprendžiama šis klausimas. Na ir galiausiai, e, ką numatoma daryti ateityje, kaip jau minėjau, komisijos vicepirmininkas ir komisijos narys Avramopolos tikisi, kad ir parlamentas, ir taryba prisidės prie darbo atvarkės įgyvendinimo. Mes manome, kad parlamentas yra svarbiausias mūsų partneris įgyvendinant šią darbo atvarkę, ne tik teisėkūros prasme. Taip pat manome, kad e, galėsime kas, šeš, kas šešis mėnesius aptarti gyvendinamus veiksmus ir kad galėsime pristatyti jums esamą situaciją. Tikiuosi, kad e, pristačiau tai, ko tikėjotės ir pirmininkė su pasirengęs atsakyti į narių klausimus. Ačiū, ponė Sareka. Dabar pradėsime diskusiją. Suteiksiu pirmiausia žodį koordinatoriams ar asmenims pakeičiančius koordinatorius, ponas Fos, kuris padoja ponę Halmarą. Vielen Dank ähm, für die Möglichkeit. Ich danke. Ačiū už äh, galimybę pasisakyti. Taip pat dėkoju už äh, saugumo strategijos pristatymą. Man atrodo, kad visai gerai apie tai pasikalbėti. Tačiau aš pats savęs klausiu, kokiu mastu turime, kiek, kiek yra lankstumo, e, tas lankstumas juk nebus apribuotas penkerius metus, nes pasaulyje vyksta įvairūs pokyčiai ir mums e, nuolat reikės tą strategiją keisti, reikės ją gerinti, kiek kalbėtume apie finansavimo ar personalo klausimus. Ne tik komisijos ir parlamento personalo, bet ir kalbant pračiau kalbant apie saugumo darbuotojus, pavyzdžiui. Klausimas yra taip pat, kiek laiko užtruks šios koncepcijos įgyvendinimas. Galima apie tai kalbėtis ilgai, tačiau tie trys svarbus dalykai yra svarbus, labai svarbus, tai yra terorizmas, radikalizacija, organizuotas nusikalstamumas, kibernetiniai nusikaltimai. Mums reikia imtis greitų veiksmų gyvendinant šią koncepciją. E, tačiau bendrai šią koncepciją e, trūksta keleto dalykų, man atrodo, nors mes ir nesame atsakingi už jos rengimą, tačiau e, išsamumo labui, manau, kad reikia įtraukti ir karinę sritį, kalbėti ir apie ją. Slaptasios tarnybos taip pat. Ir taip pat teisinius e, aspektus, papildomus aspektus, tokius kaip Eurojustas, dėl nusikaltelių persekiojimo taip pat. E, taigi yra įvairių dalykų, kuriuos galima panaudoti gerinant šią koncepciją, tačiau man atrodo, kad e, visų pirma reikia ją gyvendinti E, kaip galima greičiau, nes pasaulis nestu, nenustoja suktis, kol mes apie tai kalbamės. Šįryt girdėjome, kad Prancūzija ketina patvirtinti kažką panašaus į patriotų aktą. Atrodo, kad valstybės narės nelauks Briuselio, kol jis pasiūlys kažką įdėkti. Manau, kad, kad reikia europeizuoti visą tai ir ir toliau turėti galvoje, kad pokyčiai yra tokie greiti, kad mes turime būti lankstus reaguodami į šios pokyčius. Manau, kad bendras požiūris yra geras, puikus, galime ties juo darbuotis toliau, tačiau reikia kaip galima greičiau įgyvendinti. Na, taip pat kilantis klausimas yra tas, ar komisija struktūriškai yra pasirengusi visą tai daryti nes e, tokį patį klausimą galima kelti ir parlamento atžvilgiu. Ar mes e, e spręsime šios klausimus tarp kitko, ar tai bus prioritetas. Ačiū, ponė pirmininkė. šiame pristatymė jūs pirmiausia kalbėjote apie tragiškus e, sausio mėnesio įvykius, kurie pareikalavo skubių e, veiksmų. Asmeniškai aš manau, kad būtų neblogai, jeigu politinių sprendimų e, autoriai rimtai reaguotų iššūkius, tad tuo pat metu reaguodami labai atsargiai norėčiau priminti Jūs apie prevencinį duomenų saugojimą, kurį dauguma vyriausybių įgyvendino greitai, tačiau dabar e, Teisingumo teismas e, atmetė tokį, tokius veiksmus. Taigi nerima kelia tai, kad nepaisant to sprendimo, e, dauguma valstybių narių vis dar taiko tas, tas, tas duomenų saugojimo gairias. Uh pastarosiamis savaitėmis per diskusijas išriškėjo daug įvairių e, problemų ir vėl. E, dėl to, kad esamos priemonės nepanaudojamos iki galo, trūksta keitimos informacijos tarp institucijų ir valstybių narių. Ir dabartinė sistema neveikia. Turime užpildyti esamas spragas visų pirma. Tokia turėtų būti komisijos ir valstybinarių pirmoji užduotis. E, pranešime raštu yra tokie neaiškus komentarai apie pasiūlymo vertinimą. Įdomu, kaip jis veiks praktikoje ir ypač mane domina tai, kaip komisija ketina daryti spaudimą diplomatijos priemonėmis ar kitaip, kad valstybės narės gyvendintų esamas priemonės geriau. Be valstybių narių bendradavimo niekas nieko neįvyks. Taip pat jūs e, teigiate, kad reikia laikytis pagrindinių teisų, jas gerbti. Galbūt reikėjo apie tai nepamiršti, kai buvo kalbama apie domenų saugojimo klausimą. Mane labiausiai neramina tas duomenų saugojimo paketas. Komisija, aišku, čia nėra tiesiogiai susijusi, tačiau vis tiek man tai kelia nerimą. Nes bendrovės, kurios uždirba pinigus, vertinamos labiau negu piliečių ir privatumo apsauga. Mums labai svarbu pagrindinės teisės padaryti mūsų e, politikos e, dėmesio centru, kalbant apie švietimą, prevenciją, darbas su kitais direktoratais. Visą tai gerai. Bet čia nėra e, klausimas apie galimybių žmonėms sukūrimą švietimo ir užimtumo e, galimybių prasme. Bet to mums reikia taip pat ir uh, užtikrinti, kad e, atlyginimas taip pat būtų normalus, o kitokiu atveju tas užimtumas nieko nebus vertas. E, labai svarbu, kad saugumo strategijos tekste kalbame apie migraciją ir pabėgėlius dar kartą. Na ir Ronenoris daro įspūdis, kad migracija pati žmonės, kurie atvyksta pas mus, kelia pavojų tai man krenta į akis. Toliau apie kontrabandininkus žmonių. Aišku, reikia kovoti su, būžimo, su nusikaltelių grupėmis. Tačiau kontrabandininkai, kurie perveža žmonės, nėra e, migracijos srautų priežastis. E, noriu priminti, kad nėra teisėto būdo pakliūti Europos Sąjungą. E, įdomu, ką komisija apie tai gali pasakyti. Nėra teisėto būdo iš Irako, Sirijos ar Eritrejos pabėgėliams atvykti į Europą ir todėl yra, tai yra natūrali pasiekmė to, kad žmonės neturi kitokių būdų, tik tai pasinaudoti kontrabandininkų paslaugomis, kad atvyktų į ES per viduržėmį jūrą. Pagaliau kalbame apie karinės priemonės, karinės intervencijas E, tai yra, man atrodo, kilmės šalise e, problemos dalis. Pirmininkė, kolegos, turės būti griežta, nes daug kolegų nori kalbėti, todėl prašau apsiriboti dviejomis, trijomis minutėmis, nes kitaip neturėsime galimybę išklausyti atsakymų. Dabar perskaitysiu sąrašą ir jis bus užbaigtas. Pane Infeld, Alde, ponia Stevens, ponia Veržė, ponia Sargentini, ponia Ferrara, ponia Pols, ponia Fanin. Mrs. Revaud Dallon, uh, Mrs. Lauristin, Mr. Um, Rader, Rad, Radev, okay, I can't read, sorry, and uh, this is it. Uh, Taigi toks uh, sąrašas daugiau nieko nebeįtrauksime ir žodis ponė Infeld. Ačiū pirmininkė, pabandysiu glaustai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad komisijos pasiūlymuose yra pozityvių elementų, pavyzdžiui, pabrėžiama, kad gerinti reikia keitimas informaciją, tai yra prioritetas, nes mes žinome visi, kad po kiekvienos teroristinės atakos sužinome, kad nusikaltėliai buvo žinomi iš anksto, taigi trūks, e, informacijos netrūko, tiesiog jos apdarėjimas buvo problema. Tačiau man kyla daug nerimo dėl dokumento apskritai. Pirmiausia, nerima kelia disbalansas. Kai tik kalbame apie nacionalinį saugumą, Europos e, komisija teikia pasiūlymus patvirtinti daugiau priemonių, represinių, represinio pabudžio priemonių, kai kalbama apie priežiūrą, apie pagrindinės teisės komisija sako, čia nacionalinė kompetencija, mums, mums tai nerūpi. Norėčiau sužinoti, kokį nacionalinio saugumo apibrėžimą naudoja komisija. Iki šiol negavome tinkamo atsakymo. Arba jūs turite galės, arba neturite. Negalite sakyti, kad mes turime uh, įgaliojimus taikyti represinės priemonės, tačiau neturime galių, pas, pavyzdžiui, pasiūlyti privalomas taisyklės parinių teisų srityje. Labai mane nuvilia komisijos pasiūlymai, e, pozicija jos, ypač vicepirmininko pozicija. Kalbate apie parinės teisės pasiūlymo nėra, kalbate apie skaidrumą, norėčiau žinoti, ką komisija ketina daryti su reglamento, kuris yra užstrigęs peržiūrą Norėčiau sužinoti ne tik apie skaidrumą, bet apie tai, ką komisija numato daryti priežiūros ir skaitomybės rytyje. Nieko. Komisija nesako apie tai nieko. Sako, reikia konsoliduoti ir gyvendinti esamas priemonės. Valiau, tačiau kur yra vertinimas, kurio parlamentas jau paprašė 2011 metais, prieš ketverius metus. Tik manau, kad jūsų vertinimas yra labai e, išsamus, nes jūs dirbate keturis metus, tačiau tikiuosi, kad pateiksite jau greitai. Kalbate apie bendrą tarp agentūrinį, tarp sektorinį požiūrį, man tai skamba kaip techninė, techninė žargonas, kad nesimatytų ribų tarp policijos ir e, žvalgybos darbo. Tai vis didėjanti problema, nes priežiūra tampa vis labiau neįmanoma. O jie yra būtina, nes jeigu pažvelgsime, ką slaptosios tarnybos šiais laikais daro, tai jos yra visiškai nekontroliuojamos, tiesiog elgesi kaubojiškai. Pastario meto žinios apie tai, kas vyko Vokietijoje e, ir džiugina ir nerima kelia tai, kad Austrija dabar kreipiasi į teismą, kad sužinotų, ar ji Buvo šnipinėjama ar ne Vokietijos slaptųjų tarnybų dirbančių amerikiečiams. Ir paskutinė pastaba, pastaba. Aš galėčiau pakalbėti labai daug apie slaptasias tarnybas, e, apie prizmę, apie belgakomą ir kitus dalykus. Jokių atsakymų negauname, ką komisija apie, dėl to daro. Nesakykite, kad tai nėra jūsų uh, reikalas. Jūs turite galės teikti pasiūlymus dėl naujų kompetencijų slatosioms tarnyboms, tai turite kompetenciją ir siūlyti priemonės dėl priežiūros. Dar vienas dalykas, norėčiau išgirsti daug daugiau apie tai, ką komisija ketina daryti e, su baltųjų apykalių nusikaltimais, nes pasiūlymas apie tai nieko nėra. Ačiū, turiu ponę Stevens. Mrs. Stevens. Pone Stevens. Labas rytas. Turiu du klausimus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, už šito labai įdomaus pasiūlymo pristatymą, tačiau mane neramina štai kas. Čia keliama gerų minčių, bet kita vertus labai svarbu įvertinti tai, kaip buvo praeitį. ir, ir kartu dabartinę padėtį, dabartinės veiksmų galimas priemonės. Antai, e, reikėtų įvertinti, ar valstybės e, pakankamai įgyvendina priemonės ir, ir kartu Europolo, sakykime, duomenų e, klausimas problemiškas. Tad kol kas, jeigu pasirodys, kad dabartinių nuostatų įgyvendinimas šlubuoja, tai ta, ta, ta naujoji darbo tvarkė e, savotiškai pakips ore. Be to reikėtų įvertinti, kokių žingsnių reikėtų imtis tiesiog e, žengti toliau. Nes vėlgi iki šiol konstatuojam, kad vyksta, e, yra bendradarbiavimo problemų. Be to, kyla klausimas ir e, dėl valstybių narių pozicijos dėl jūsų pasiūlymų, ar valstybės narės pritarė, jos e, maždaug vieningai pritarė, ar kaip. Kitas klausimas susijęs su radikalėjimu. Yra valstybių narių, tokių kaip Belgija, kurios pasistengė sukaupti patirtį patirtį, būtent, e, kad būtų galima tiesiog užkirsti kelią e, radikalėjimui. Ar jūs e, teikdami, e, rengdami darbo tvarkę atsižvelgėte į tokią patirtį? Nes aš manyčiau, kad e, pirmą reikėtų įvertyti tai, kas daroma jau vietoje, po to jau siūlant ką nors naują. Ačiū, ponė Stevens, toliau ponė Veržyje. Labai ačiū. Ačiū už pasisakymą jau nemažai dalykų buvo pasakyta, galiu tik tai sutikti. Tačiau norėčiau paminėti e, pusiausviros nebuvimą tarp saugumo ir pagrindinių žmogaus teisių ar pagrindinių teisių, kaip jau buvo pasakyta, tai yra susiję dalykai ir reikėtų rasti tinkamą pusiausvirą tarp e, būtent e, saugumo ir pagrindinių teisių laikymosi. Na, o dabar dėl valstybių narių laiky, e, laikysenos, tai pritariu e, pritariu su kolegų pasisakymais e, dėl valstybių narių, tam tikromis reakcijomis, kurios dažnai grindžiamos emocijomis. Po to, kai vyksta tam tikrų dramatiškų įvykių. Ir esu mm, tikrai džiugi, džiaugiuosi girdėdama EPP kolegų E, būtent pastabomis dėl Prancūzijos priemonių. Tačiau mane ne, mane, man abejonių kelia apskritai priemonių e, padėtis visose valstybėse narėse. Ir tiesiog vėlgi, kaip Jūs vertinat, ar iš tikrųjų laikomasi valstybėse narėse pagrindinių teisių, nes nepamirškim, juk dauguma kompetencijų priklauso valstybėms narėms, laikantis subsidiarumo principo. Todėl kaip ir uh, kiti kolegos, aš irgi klausiu, kokią realią ES turi kompetenciją šioje, e, šioje srityje. Nes vėlgi Paryžiaus išpoliai e, vėlgi parodė, kad trūkinėja bendradarbiavimas, ypač policijos tarnybų bendradarbiavimas. Tad klausimas svarbus būtent toks. Jūs kalbėjote apie įvertinimą. Manyčiau, kad reikėtų, reikėtų tą labiau pabrėžti, reikėtų geriau įvertinti turimas priemonės E, antai kilant apie ryšim e, e, su keliaivių įrašų registru, tai vėlgi kokia yra padėtis, nes jūs žinot, kad yra klausimas įstrigęs tarp parlamento ir tarybos. Būtent dėl to, kad parlamentas vis dėlto laikosi nuostatos, kad nepakankamai laikomasi žmogaus teisų. Be to, migracija ir nusikalstama veika ryšys tarptų reiškinių. Vėlgi reikėtų, reikėtų didesnį dėmesį skirti e, e, žmonių gabentojams, nes jie paprastai yra ne ES teritorijoje, jie yra kitose šalyse. Čia kalbama apie tam tikras tendencijas, e, būtent, kad vėlgi E, manyčiau, kad reikėtų būtent tiems žmonių gabentojams e, didė, skirti didesnį dėmesį. Ir be to dėl turto nusikalstamų būtų įsigyto konfiskavimo, e, jūs tą paminėjot. Ir paskutinis dalykas, jūs minėjot apie naujoves ir mokslinius tyrimus tai kalbant apie prevenciją, nes prevencija yra e, šios ryties politikos silpnoji vieta, tad e, gal būtų galima e, vis dėlto didesnį dėmesį skirti prevencijai. Tokiu būdu mes tada užtikrinsim geresnį saugumą. Labai ačiū, toliau ponia Argentinė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, pradėsiu nuo tarp valstybinio nusikalstamumo E, vėlgi, e, pirmiausia, reikėtų suvokti, e, apibriežti, kas yra nusikalstamumas, kaip su juo kovoti. Jeigu dabar vėlgi kriminalizuosim priekybą narkotikais ar vartojimą narkotikų ar, ar prostituciją, Tai nenustepsim, e, matydami, kad e, narkotikai, prostitucija e, ir nelegalų žmonių gabenimas yra šiaip jau susiję reiškiniai. Čia kalbam faktiškai apie tuos pačius nusikaltelius. Ir tie nusikalteliai ne vien tik tai padeda migrantams neteisėtai kirsti valstybinės sienas, jie grėbėsi ir kitokių visokių nešvarių verslų, kai tik tai pasitaiko galimybė. Uh, Todėl, kad, todėl kai mes kovojam su organizuotu nusikalstamumu, mes iš tikrųjų netiesiogiai e, teikiam galimybę dar labiau neteisėtai pasipelnyti. Todėl viena galimybė galėtų būti tokia - suteikti galimybę migrantams saugiai ir laisvai atvykti į Europos Sąjungą. E, Pone Sipol minėjo e, atvejį Prieš penkerius metus jie kalbėjo apie būtent migracijos e, padėtį ir dabar vėl praėjus penkeriems metams vėlgi migrantai vertinami kaip grėsme mūsų saugumui ir mes savotiškai kūrėm rinką e, nusikaltelėms. Aš suprantu, kad tai, ką sakau, nėra visai populiaru, jeigu mes kitaip vertintume prostituciją ir narkotikus, tai galėtume skirtingai kartu kitaip e, e, spręsti apskritai nusikalstamų veikų problemą. Dar keletą žodžių dėl terorizmo. Taip, labai gražu, kad komisija dabar vertina, kaip galima panaudoti priemonės, dėl kurių anksčiau sutarta. Iš tikrųjų sveikas požiūris, užuot kūrus naujas priemonės. Tačiau pane Intfeld teisi, e, ji kartojo daugybę kartų, kad reikėtų pirmiausia įrodyti, jog tos priemonės naudingos, reikėtų įrodyti, ar keliaivių įrašų registrai, e, registras e, naudingas ar kitos priemonės naudingos. Niekada mums to neįrodė, nes vėlgi to neįrodžius e, yra grėsmė, kad bus daroma daugiau klaidų. Bet mes pirmiausia turėtume išsiaiškinti tą bendrą perspektyvą, bendrą vaizdą. Toliau. Mm -hmm Radikalėjimo e, prevencijos veiksmai. Čia kalbama apie vėlgi tam tikrą budrumą skatinantį tinklą ir kartu tam tikri pažangių žinių centrai. Man rūpi tie dalykai, aš norėčiau geriau suvokti. Buvo paskeltas viešas konkursas antai iki sausio pabaigos ir kol kas nežinom, kas vis dėlto pakviestas bus gyvendinti projektus, nežinom to konkurso rezultatų ir galbūt tada vėl kils klausimas vėl atkurti ten tam tikrą RAN centrą. Tad vėlgi aš norėčiau išgirsti, kur mes eisim. Tuoj, aš tuoj baigsiu pirmininkę. Maničiau, svarbiausias dalykas šiuo atveju tai ne kovoti su nusikalstamumu ar terorizmu, bet reikėtų užtikrinti, kad žmonės pirmiausia neradikalėtų ir to būtent aspekto aš pasigendu jūsų tekste, jis nėra pakankamai stiprus. Ačiū pirmininkė sutinku su kolegų nuogastavimais dėl to, kaip tas e, reguliari migracija yra kriminalizuojama, labai svarbu skirti tarp to, ar e, yra nelegalus elgesys kažkoks, ar tas elgesys yra legalus, negalima tų dalykų mm, painioti. Mes nenorime, aišku, e, skleisti panikos piliečių tarpę be priežasties. Kai dėl Europos ligmens saugumo strategijos, tai žinoma, mums reikia gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Turime užtikrinti, kad e, būtų taikomas sistemingas požiūris visų valstybių narių. Tačiau visą tai priklauso ir nuo to masto, kuriuo valstybės narės yra pasirengusios bendradarbiauti srityse, kurios tradiciškai priklauso e, jų kompetencijai. E, aš konkrečiai turiu galvoje duomenų saugojimo klausimus. Kaip komisija ketina užtikrinti, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių nebūtų vien tik žodžiai, o taptų realiais faktais. Kaip dėl kovos e, su terorizmu, aš tikiuosi, kad Europolas sugebės kovoti su e, užsienio kovotojų pirkybos žmonėmis klausimais, tačiau kaip tai veiks, ar per kažkokią centrinę žvalgybos agentūrą, kaip komisija ketina užtikrinti, kad e, duomenų saugojimas Europolė atitiks duomenų apsaugos klausimus, apie kuriuos dažnai kalbame. Jeigu Europolo darbuotojai ir turi imunitetą, jie negali būti persekėjami, tai kaip galima užtikrinti, kad jie bus sąžiningi. Ir aš prisijungiu prie kitų kolegų klausimų, kaip užtikrinti, kad bus taikoma pat pakankama pagrindinių teisų apsauga ir priežiūra. Jūsų pasisakėme buvo minima, kad daug dėmesio bus skiriama pagrindinėms teisėms, tačiau negirdėjau konkrečių pasiūlymų, kaip praktikoje tai veiks. Tai norėčiau išgirsti plačiau. Ačiū pana Ferrara. Išklausėme politinės frakcijas. Turime dar šešis kolegas, kurie nori pasisakyti būsiu labai griežta ir skirsiu po dvi minutės, kad turėtume laiko atsakymams, pane Post. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu pritarti e, daugeliui kolegų žodžių. Tačiau aš turiu išreikšti tokią didelę nuostatą, nuostabą nes šioje darbo tvarkėje e, neminima didžiausia saugumo problema, būtent su kuria susiduria 50 milijonų maždaug ES piliečių, turiu galvoje e, smurtą prieš moteris, vyrų smurtą prieš moteris, būtent 50 maždaug milijonų kasmet nuo to kenčia. Taip, yra, sakykime, įmonėse tam tikra strategija, kaip būtų galima kovoti su šiuo reiškiniu. E, Bet kita vertus, manau, kad šioje e, saugumo darbo tvarkėje e, turėtų būti numatoma, numatoma e, ir tokia ilga, ilgalaikė perspektyva ir kartu turėtų būti atskleistos šito reiškinio priežastys. Ir kartu. Uh, tam, kad būtų galima atremti e, saugumui tenkančius iššūkius, tai reikėtų stiprinti apskritai mūsų e, demokratiją ir sanglaudą visuomenėje. Mes kalbam apie teroro grėsmę iš, iš svetur. Mes kalbam apie E, ekstremizmo atvejus, e, kurie šiaip jau didėja, e, plečiasi tam tikrose ES vietose. Tokių apraiškų yra apskritai visur ir Europos parlamente girdim ekstremistiškus pasisakymus ir nacionaliniuose parlamentuose. Tad galbūt būtų galima numatyti tam tikrą ir programą, kuri, kuri būtų skirta uh, būtent e, prevencijai e, radikalėjimo tokių ir, ir kraštutinių, e, kraštutinių politinių apraiškų. Ir kartu reikėtų dar numatyti ir kalbėti šioje programoje ir apie smurtą prieš moteris. Ačiū, pirmininkė. Atidžiai klausiausi pasisakymų šiandien ir anksčiau, skaičiau dokumentą, dalyvavau keičiantis nuomonėmis su komisijos nariu ir galiu pasakyti, kad tai yra puikus žingsnis pirmin, kalbant apie Europos saugumo strategiją, tačiau ji, ši strategija nėra pakankamai gili, nesprendžiamos terorizmo šaknys, priežastys. Viena vertus komisija sako, geriau reikia dabar įgyvendinti esamą saugumo sistemą, o mes žinome, kad trūksta bendradarbiavimo. Kita vertus, e, e, kalbant apie keliaivių duomenų įrašus, e, pažangiai valdomas sienas ir migraciją, turėčiau pritarti visiems kalbėjusiems kolegoms. Taigi Šia prasme, man atrodo, kad saugumo priemonės yra svarbesnės nei pagrindinės teisės. E, radikalizavimas yra naujas reiškinys. Daug jaunuolių turi Europos Sąjungos valstybių narių pasus ir dabar vyksta kovoti į Siriją. E, mums reikia geriau spręsti socialinius iššūkius, kodėl tie jaunuoliai e, nutarė išvykti, kodėl jie nusivylė Europoje, kaip jiems padėti. Reikėtų grįžti prie socialinių aspektų. Tai yra visuomenės įtraukties, tai yra ir užimtumo klausimai, tai susiję ir su skurdu. Šis radikalizavimo reiškinys yra naujas Europoje ir komisijos pristatytoje saugumo darbo tvarkė nesprendžiamos tos problemos. Klausimas yra, kaip dėl tėvų sutikimo, dėl nepilnamečių išvykimo, e, kaip dėl geresnių kalinimo sąlygų, kai kalbate ir kai anksčiau minėjote terorizmo finansavimą, tai manau, kad komisijos įsipareigojimai yra persilipni mums reikėtų geriau spręsti finansavimo klausimus dėl e, terorizmo organizacijų finansavimo. Taigi Katare ar Saudo Arabijoje labai silpnas yra bendravimo komunikacijos su trečiosiomis šalimis matmuo, labiau susitelkiama į vidinius klausimus. Ačiū, ponė Giničiai. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos atstovui už tokį išsamų pristatymą, kalbant apie šią Europos saugumo darbo tvarkę. Pritariu strateginiai vizijai ir jūsų pasirinktiems principams, kurie turėtų padėti veiksmingai kovoti su terorizmu, kibernetiniais nusikaltimais, organizuotais nusikaltimais. Šie nusikaltimai yra pačios didžiausios ES šiuo metu kylančios grėsmės. Prieš mane kalbėjusiai jau daug ką pasakė, tačiau aš asmeniškai norėčiau pritarti tai minčiai, kad mums tikrai reikia geriau naudotis esamomis priemonėmis ir geriau keistis informaciją ir tarp valstybių narių ir su kitomis šalimis. Tačiau vis tiek manau, kad turime daug darbo įdėti dirbdami visose šiuose srityse. Puiku, kad prioritetuose kitiems penkeriems metams jūs paminėjote organizuotą nusikalstamumą, ypač tarp valstybinį organizuotą nusikalstamumą. Uh, jis galbūt nėra toks matomas, tačiau tokiuose šalyse, iš kurios aš esu, yra patiriamos tragiškos organizuoto nusikalstamumo pasiekmes ir mums su šiuo reiškiniu reikia kovoti ES lygmeniu. Toks reiškinys kainuoja labai daug ir finansinė ir ekonominė prasmėmis labai teisingai pasakėte, kad šių organizacijų pagrindinis tikslas yra pelno siekimas, jos turi didelį poveikį paveiktų šalių ekonomikai, todėl labai svarbu kovoti su organizuotu nusikalstam ekonominėje srityje. Svarstau, gal komisija galėtų pateikti studiją dėl konfiskavimo pagrysto apkaltinamojo nuosprendžio. Norėtume artimiausių metų šioje srityje matyti teisėkūros pasiūlymą. Gal šiais ar kitais metais būtų galima atlikti poveikio vertinimą. Manau, tai būtų labai svarbu kovant su organizuotų nusikalstamumu. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju komisijai už pristatymą. Tai yra geras žingsnis pirmin, tačiau nepakankamas. Akivaizdu, kad dabartinėmis sąlygomis situ... saugumo klausimai yra daugiau Europos masto, ne nacionalinio masto. Pritariu Sofijai, mes nei ES lygmenių, nei valstybių narių lygmenių neturime tinkamų priemonių nei stebėsenai, nei veiksmams. Ir manau, kad reikėtų kalbėti apie išorinės ir vidinės grėsmės kartu, nes gyvename kitokioje aplinkoje. E, islamo kovotojai, ISIS, kita vertus rusai kaip kaimynai ir vienos ir kitos šalys pasitelkia, e, kovoja su minkštosiamis priemonės pasitelkdami kartais ir kietasias plaunami jaun, smegenys jaunimui ir reikia atverti akis, tai yra rimtos sau, grėsmės saugumui. Dėl kibernetinio saugumo norėčiau paminėti du dalykus - tai yra integracija ir bendradarbiavimą. Jaunimas yra įtraukiamas, mažumų jaunimas įtraukiamas, išplaunami jiems smegenys Taigi manyčiau, kad trūksta analizė šioje srityje ir išorės ir vidaus grėsmės bei hybridinius veiksnius reikėtų traukti. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir kolegos ir aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, kad ši e, saugumo programa iš tikrųjų kloja e, pamatus tikrai e, saugumo erdvei, bet e, šiaip jau tam reikia visų valstybių narių detalyvavimo. Aš turiu klausimų susijusių su terorizmu ir su kovotojais iš Europos, kurie išvyksta kovoti į Siriją ir kitas karštasias vietas, kurios tie, tie žmonės būna užverbuojami. Uh, ir po to, kai jau jie tada gali grįžti, ar jie turi tam tikrą šansą, ar, ar yra e, valstybėse narėse tam tikrų minčių, ar, ar komisija turi tam tikrų minčių, kaip būtų galima vėlgi, e, kaip sakant, integruoti tokius žmonės, ypač nepilnamečius, ar yra programos. Toliau Dabar, e, jeigu, jeigu dabar mes įmamės veiksmų prieš e, ekstremizmą, tai e, nereikėtų čia kreipti žings, žvilgsnį į tam tikras visuomenės grupės ar į tam, tikra, tam tikras regi, religijas ir nereikėtų vėlgi painioti nuosekliai islamo su terorizmu. Tad tiesiog reikėtų kalbėti apie tam tikrus atvejus, kai religijomis pasinaudojama e, tam tikrais politiniais e, ideologiniais tikslais. Tad mes iš tikrųjų turėtume labai e, atsargiai šiaip jau elgtis. Ir baigdama, dar turiu 10 sekundžių, dėl tos amalgamos kultūrų ir panašių. panašių Tad čia paminėtinas Europos patriotinis aktas, jis buvo paminėtas ir, ir mūsų tam tikri veiksmai. Mes galėtume apie tai kalbėti plačiau. Panas Radės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai už detalų pristatymą Europos saugumo darbo tvarkės 2015-2020 pristatymą. Manau, kad ją, šią darbo tvarkę galima įgyvendinti, ją būtų galima lengvai pritaikyti prie besikeičiančios situacijos. Aš esu EPP šešėlinės pranešėjas dėl mm, dokumento, dėl informacijos, dėl fondų e, manyčiau, kad ši strategija būtų tinkama kovojant su pinigų plovimu, su finansinėmis priemonėmis, e, dėl, ypač dėl konfiskavimo pagreisto neapkaltinamuoju nuosprendžių. Įdomu, ką komisija ketintų daryti šioje srityje. Strategijoje taip pat kalbama, kad kovojant su korupcija reikia vadovautis išsamių požiūrių. Ar komisija ketina parengti strategiją, kaip kovoti su korupcija ES? Ar planuojate parengti pranešimus dėl dabartinės situacijos, kovojant su korupcija ir daryti tai kiekvienais metais? Ir paskutinis dalykas, tačiau nemažiau svarbus, yra susijęs su migracija. Bulgarijai tai labai svarbus klausimas. Kokių priemonių ketina imtis komisija bendradarbiaujant su Turkija, kad būtų galima geriau kovoti su priekyba žmonėmis ir migrantų pervežimu į Europos Sąjungą? Pane Spinelė. Ačiū pirmininkė. Ačiū ir komisijos atstovui už pristatymą. dėlėtų pasakyti, kad esame vis labiau sutrikę dėl to, kaip vidaus saugumo savoka naudojama. Turiu prisipažinti, kad nesuprantu, ką komisija mano apie šią savoką. Mes e, vis gauname dokumentus, kuriame yra nurodomos įvairios priemonės, priemonės E, yra vis daugiau jungtinių lėšų, jungtinių stebėsenos fondų, bet komisijai vis pateikiami klausimai, kuriuos pateikia parlamento nariai arba piliečiai dėl tam tikrų valstybių narių elgesio. Ir galėčiau pateikti ne vieną pavyzdį, pavyzdžiui, kas vyksta Vokietijoje. Ir kai kalbama apie tam tikrą žvalgybos kišimąsi, visą tai yra labai panašu į Amerikoje vykdomą sekimą ir patriotinį teisės aktą. Ir šie klausimai priklauso nacionaliniai sričiai. Tai yra nurodyta ir sutartyse. mes susidurėme su rimtais prieštaravimais tokiu atveju. Jeigu ir migracija, ir nusikaltimai, ir terorizmas bus viename lygmenyje, tai komisija tarsi sakytų, kad ji nori prisijimti atsakomybę šioje srityje. Bet, kaip jau minėjau, kai kalbame apie nepagarbą pagrindinėms teisėms, tai komisija teigia, kad e, niekaip su tuo nesusijusi. O kaip dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, ypač su Turkija, kuri yra paminėta darbo tvarkėje, kovojant su radikalizavimu ir terorizmu. Turiu daug su tuo susijusių klausimų. Na, jums yra pateikta daug klausimų, taigi prašau atsakyti, jums suteikiama 14 minučių. Thank you, madam. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju už padrasnimo žodžius iš jūsų pusės E, kai sakėte, kad ši darbo tvarkė yra geras žingsnis į priekį, tai yra naujas etapas, vertinant veiksmus, kurių reikia imtis Europos institucijoms pagal Lisabonos sutartį. Perinamojo laikotarpio, kurį pradėjo Lisabonos sutarties patvirtinimas e, ir kuris baigėsi praėjusiu metu gruodžio 31 dieną klausimai dabar. Daugelis iš jūsų prašo patikslinimų dėl e, šios strategijos įgyvendinimo. Gyvenimas bus svarbiausias dėmesio aspektas ir komunikacijos prasme taip pat. Kaip sakiau, darbo trakės įgyvendinimas priklauso nuo visų pusių įsipareigojimų, aišku, komisijos, bet ir taip pat valstybių narių. Remdamasi poziciją, kurią parengs šis parlamentas ir e, taryba, parengsime planą, kuris numatys visus veiksmus pagal darbo atvarkę, taip pat ir tos veiksmus, kuriuos iškelsite jūs ir taryba kad kartu galėtume stebėti tos darbotarkės ir kitų veiksmų, kurie ją galėtų papildyti įgyvendinimą. Ir jeigu bus tik tai visiškai viskas įgyvendinta, komisija galės šios kadencijos pabaigoje pasakyti, kad darbo tvarkė įgyvendinta, kaip minėjo ponas Fos. E, tekste yra pakankamai lankstumo. Mes manome, kad tai yra prioritetas, nes e, ribotus išteklius turime panaudoti ten, kur galime kažką pasiekti. Tačiau dirbsime ir kitose srityse. Visai sutinku su nesipel dėl atsargumo. E, vietoj to, kad paskelbtume šią darbo tarkę sausio 8 mes paklaukėme iki balandžio 28, ne tik, kad geriau sureaguotume dėl antiteroristinių priežasčių, bet ir kitų prioritetų. Dėl vertinimo noriu priminti, kad komisija paskelbė tris ataskaitas dėl ankstesnės strategijos gyvendinimo ir vertinimo 11, 13 ir 14 metais. Ten buvo kalbama apie veiksmų e, vykdytų Pelams Western strategiją gyvenimo vertinimai. Ir manau, kad būtų gerai grįžti prie šių pranešimų ir pasižiūrėti, ką mes padarėme ir atsižvelgti į tuos rezultatus prieš imantis iniciatyvų pagal šią darbo atvarkę. Svarbiausias rodiklis yra tai, kad tam, kad patektų, pateiktume jums būdą, kaip vertinti e, gyvendinimą, pateiksime rodiklius, gyvendimo rodiklius, pavyzdžiui, didesnis SIS panaudojimas pagal užklausų skaičių, Europolo informacijos sistemos panaudojimas, bendrų tyrimų e, komandų e, skaičius, norime pateikti rodiklius apie tai. Po to dėl saugumo ir migracijos. Mūsų nuomonė, mes labai atsargiai stengiamės išvengti abiejų dalykų susėjimo. Vienintelis ryšys, kurį randate šiame tekste, yra tam, tikras, e, tam tikra organizuoto nusikalstamumo forma. Tai yra migrantų kontrabanda. Mes nekalbame apie e, migrantus per se, kalbame apie veiksmus prieš e, kontrabandininkus, tai yra organizuotas nusikaltimas ir dėl to mes norime, kad e, ir dėl to įmamas bendrų veiksmų, kurios vykdo Europolas ir kitos organizacijos. Taigi čia kalbama apie organizuotus nusikaltelius, o ne migrantus. Pone Intvelt, priežiūra ir atskaitomybė. Tai yra aiškiai ne ES galios. Europos, Europolo centras būtų dirbtų ne su e, žvalgybinė informacija, o baudžiamai informacija, kurią valstybių narių kompetentingos informa... E, institucijos pateiktų. Mes žinome, kad valstybių narių institucijos e, nori žengti šį žingsnį, tačiau nepradedamas žvalgybų institucijų bendradavimas. Taigi ši darbo tarkė naujų galių jokių nesuteikia. Todėl Europolo veiksmų priežiūra yra tokia, kokia egzistuoja. Ir tikimės, kad kai Europolo reglamentas įsigalios, šio parlamento priežiūros vaidmuo bus daug stipresnis, daug platesnis. Ir kalbant apie tą kovos su terorizmu centrą ponios Argentinį teisėtą migraciją. Mes sutinkame, tai būtų, e, pirmininkas Junkeris minėjo tai kaip vieną iš ramščių. Daug kas darima kovos radikalėjimus rytyje. Žinau, kad esate gavę RAN radikalizacijos informacijos leidimo tinklo atstovą ir pavaniai Fajon. Noriu pasakyti, kad kolegos atsakingi už baudžiamą į teisingumą planuoja įvairius veiksmus Europriz, tai yra Europos kalėjimo asociacija ir pone Jūrova rengia aukšto lygio konferenciją šį rudenį siekiant aptarti radikalėjimo sklaidą kai kalėjimuose. Tai prisideda prie darbo, kurį vykdo RAN. Pone Zrašin klausė, klausė apie RAN e, centrą. E, dabar yra vertinimo pabaiga, tai labai svarbus konkursas, vertinimo komitetas E, baigia visus darbus. Aš, aišku, sutinku su pane Kenyčiai dėl to, kad reikia kovą su organizuotu nusikalstamumu padarytume matomu. Trento universiteto paskelbtas vertinimas neseniai yra pažadimas skambutis visoms valstybės narėms nes sakoma, kad e, baudžiamų nusikaltėlių organizacijų yra visose šalise, ne tik keliose. Ir tai turi būti labai svarbus prioritetas, tas darbas, kuris yra nematomas, turi būti tapti matomu ir e, galimybių studija bus patvirtinta šių metų pabaigoje. Pane Revo, valstybinarių dalyvavimas. Kaip sakiau, tai yra bendra darbo atvarkė. Mes raginame valstybės narės gyvendinti šias nuostatas iki galo. Perinimo laikotarpio pabaiga suteikia pakankamai naujų svertų komisijai prašyti valstybės narės na, pateikti savo informaciją apie gyvenimą ir komisija ketina panaudoti savo turimas galės, užtikrindama, kad tas gyvenimas būtų užtikrintas. Pone apirinkė, aš tikiuosi, kad E, galbūt dar paskutinį klausimą atsakysiu apie, dėl hybridinių grėsmių. Mes e, domimės e, šiuo reikalu, žinome, kad, kad šis dalykas yra tarp gynybos, karinės ryties, vidaus saugumo ir išorės santykių. Galiu pasakyti Jums, kad šis klausimas buvo labai detaliai aptarintas per strateginę peržiūrą, kur dirba ponia Mogherini ir pono Banije darbo grupos. Ir komisija aš jau prie šio klausimo labai greitai sugrįžtų. Labai ačiū uždėmesi. Labai ačiū, ponė Soreka, už visus atsakymus. Tad baigiam šį klausimą aptarinėti laiku. Ir jūs e, dabar žinot, kad e, šiuo klausimu bus priimta rezoliucija, tai bus mūsų tolimesnis šių diskusijų žingsnis Tad dar kartą labai ačiū už diskusiją ir mes dar nekartą grįšim prie šio klausimo. Dar kartą ačiū, kad atvykot. Kitas darbo tvarkės punktas - Europos teisminis tinklas. Europos teisminis tinklas skatina teismų bendradarbiavimą baudžiamosiuose bylose ES valstybėse būtent juo galima užmėgsti e, glaudesnius e, tiesioginius ryšius tarp teismų atstovų. Ir šiandien mes turim svečią, kuris kalbės šią temą. Šį kviečiu užlipti į prezidiumą, tai Ola Liofgren, Europos teisminio tinklo sekretorių. Kolegos, prašom susėsti į vietas ir, ir jei kas nori kalbėtis, tai prašom kalbėtis už durų, kad mes galėtume tęsti darbą čia salėje. Tad ponė Lovgren, jūs esate Europos teisminio tinklo sekretorius, sveikas atvykęs į mūsų komiteto posėdį. Ponas Liopgrenas dabar kaip tik pakomentuos Europos teisminio tinklo metinę ataskaitą už 11-12 metus ir apskritai pateiks naujausios informacijos apie teisminį tinklą. Pone Liopgrenai, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, komiteto nariai. Pirmiausia, ačiū, kad sudarėt man progą pakalbėti apie Europos teisminio tinklo darbą valdžiamosiose bylose. Kiek aš žinau, pirmą kartą šio tinklo sekretorius kviečiamas e, būtent į Europos parlamentą pakalbėti apie tinklo veiklą. Tad man tikrai labai malonu būti komitete. Ir e, tokia e, ta proga tai yra, e, kad galėčiau pakalbėti apie antrąją tinklo veiklos ataskaitą apimančią 11-12 metų laikotarpį. Po šios ataskaitos praėjo tam tikras laikas ir dabar mūsų sekretoriatas jau rengia trečią ataskaitą, kuri apims laikotarpį nuo 13 iki 14 metų. Todėl aš dabar e, pakalbėsiu e, kur kas plačiau negu vien tik tai 11-12 metų ataskaitą. Aš norėčiau apskritai papasakoti, ką daro teisminis, teisminio bendradarbiavimo tinklas. Kadangi sekretoriaus pareigas pradėjau eiti tik tai praeis, nuo praeisių metų gruodžio pirmosios dienos, tai ta proga uh, norėčiau įsakyti ir keletą asmeninių minčių apie tai, kaip būtų galima plėtoti Europos teisminį tinklą. Aš dirbau Švedijoje prokuroru, be to vadovavau mm, generalinio prokuroro tarptautinių ryšių skyriui, ten dirbau dešimt metų per nuo 5 iki 14 metų, iki dabartinių pareigų, aš dirbau Europos teisminio tinklo kontaktinėme punkte. Be to dirbau ir um, Eurojuste, pirmuosius e, Eurojusto veiklos metus, nuo 2002 iki 2005 metų, atstovavau Švedijai šiame e, šioje organizacijoje. Dabar trumpai pristatysiu Europos teisminį tinklą. Jis buvo įkurtas 98 metais e, bendrų veiksmų. Tai ir dabar buvo pirmas toks struktūrinis ES mechanizmas e, tarptautiniam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose ir teisinis pagrindas buvo sustiprintas praėjus e, dešimčiai metų, buvo priimtas vadinamasis Europos teisminio tinklo sprendimas 2008 metais. Na ir dabar ne per seniausia buvo pateiktas naujas Eurojusto reglamentas e, ir kartu Europos e, prokuroro e, reglamentas, bet nepaisant tų reglamentų pasiūlymų, mūsų tinklo teisinis pagrindas nepasikeitė. Tebe galioja 2008 metų sprendimas ir galioja kartu 2008 metų Eurojusto sprendimas E, tad iš, iš esmės mūsų padėties nepakeitė, išskyrus tik tai tam tikrus kosmetinius pokyčius. Tad e, Europos teisminis tinklas yra tinklas, apimantis įvairius kontaktinius punktus, tokius kaip prokuratūros, teisėjai ir tam tikrų centrinių institucijų atstovai. Tad tuos e, žmonės skiria valstybės narės pagal savo konstituciją, pagal teisinės tradicijas Ir mūsų tinklo vaidmuo tai padėti užmėgsti tiesioginius ryšius tarp vietos teisminių institucijų. Vienas iš didžiųjų Europos teisminio tinklo vertybių tai jo gali, tiesiog gebėjimas e, įveikti kalbinius barjerus, kurių e, yra tarp atskirų valstybių narių institucijų. Be to, tinklas teikia teisinė ir praktinė informacija apie teisminį bendradarbiavimą, e, tokia informacija, kuri susijusi su abipusio, abipusio teisinė pagalba ar su e, vadinamojo tarpusavio pripažinimo principu, kaip antai Europos arešto orderis. Mūsų struktūra yra decentralizuota. Tiesiog vėlgi čia priešinkai negu Eurojusto struktūra ir tokiu būdu mes rezultatų gaunam nedideliam išlaidom. Mūsų biudžetas e, per Eurojustą tai maždaug pusę milijono eurų per metus. E, biudžeto lėšos apima kartu administracijos klausimus ir mūsų tinklalapio kūrimą ir išlaikymą. Na ir turėdamas šį biudžetą ir turėdamas kontaktinius ryšius 28 valstybėse narėse, tinklas kasmet gali tiesiog e, teikti pagalbą e, maždaug 7 tūkstančiais atvejų. Na ir dabar mūsų veiklos rezultatai paprastai teigiamai vertinami, pastaruoju metu vyko per šeštąją e, tarybos diskusijų ratą, aš prie to dar grįšiu. Mūsų sekretoriatas, kuriam aš vadovauju, tai administracinė tinklo struktūra. Vienas mūsų uždavinių - tai padėti ES e, valstybėms narėms, kurios pirmininkauja, tam, kad būtų galima renkti darbo programas. Kartu mes administruojam tinklalapį ir kartu uh, pasirūpinam elektroninėmis priemonėmis e, teisės praktikams, kai šiems tenka dirbti su tarptautinėmis organizacijomis. Toliau, šiek tiek dėl um, prievolės teikti ataskaitas. Tai tą numato jau mūsų tinklo sprendimas. Antai jo 13 straipsnis sako, kad kas antrus metus nuo 2008 metų Europos teisminis tinklas turi atsiskaityti Europos parlamentui, tarybai ir komisijai apie veiklą ir valdymą. Ir čia tam, toje ataskaitoje galima nurodyti baudžiamosios politikos problemas, e, kurios buvo užfiksuotos. Ir kartu mūsų tinklas gali e, siūlyti, e, kaip būtų galima pagerinti bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Na, nu, dabar paminėsiu keletą sričių, kurios būtų įdomios toje 11-12 metų ataskaitoje. Dabar kasdienė kontaktinių punktų veikla, tai tiesiog e, pagalba ir antai 11-12 metais tokie kontaktiniai punktai pateikė pagalbą daugiau kaip 15 tūkstančių atvejų ir tarp jų beveik 7800 atvejų buvo susiję su tarpusavio teisinė pagalba, o virš 3300 atvejų buvo susiję su Europos arešto orderio klausimais. Dabar aš nekomentuosiu detaliau tų skaičių, jūs e, statistinius duomenis galite rasti popierinėje ataskaitos versijoje. Viena iš tokių didžiųjų mūsų tinklo veiklų tai e, tinklo m, mm, susitikimų organizavimas. Trys plenariniai posėdžiai vyksta, vienas e, paprastai du iš jų valstybėse narėse, kurios pirmininkauja tarybai, ir vienas mūsų būstinėje Hagoje. Na ir vyko per tą laikotarpį e, plenarinės sesijos Vengrijoje, Lenkijoje, E, Kopenhagoje ir Kipre. Na ir čia per tuos plenarinius susitikimus kontaktinių punktų atstovai susipažįsta, užmesga ryšius ir kartu vyksta geros diskusijos dėl teisminio bendradarbiavimo priimami tam tikri sprendimai. Be to, kontaktiniai punktai organizuoja nacionalinius ir regioninius susitikimus remiami tinklo biudžetu. Paprastai juose dalyvauja atstovai, po vieną atstovą iš kiekvienos šalies, o regioniniuose susitikimuose dalyvauja e, kelių, kelių ES tam tikrų teritorijų atstovai. Ir tai pasirodė, kad tai tikrai suteikia pridėtinę veiklą mūsų tinklui, nes tokiu būdu galima skatinti budrumą, kartu galima aptarinėti temas, kurios ypač svarbios nacionalinių ir regioninių lygių. 11-12 metais tokie nacionaliniai sustikimai buvo suorganizuoti Ispanijoje, Niderlanduose, Belgijoje, Suomijoje, Rumunijoje ir Junktinėje karalystėje, o regioniniai sustikimai sustikimus organizavo Suomija, Austrija net du kartus, Vokietija, Rumunija ir Estija. Dabar mūsų tinklalapis. Tai informacijos šaltinis mūsų ES ir kitų šalių e, teisės praktikų, praktikams. Tiklalapyje randam informaciją, e, kuri yra svarbi kontaktiniams punktams, antai e, tinklo kontaktinių punktų sąrašas, konkrečios detalės, informacija apie posėdžius ir panašiai. Be to, e, tinklalapyje e, yra paskelbtos priemonės, kurių reikia teisės praktikams kasdienėje veikloje. E, svarbiausios tokios priemonės tai teismų atlasas ir vadinamo teismi, teism, teisės biblioteka. Atlasas teikia informaciją apie tai, kur e, siūsti paklausas. Ir e, Ir dabar vėlgi tas atlasas 11 metais buvo patobulintas ir dabar jis pasidarė geriau, patrauk, patrauklesnis ir geriau tiesiog naudojamas. Dabar mm, teisės mm, knygų biblioteka tarybos, tarybos išvadų mm, raginimų buvo sukurta 11 metais bibliotekoje kaip tik randama, randami visi dokumentai apie tarptautinio bendradarbiavimo e, priemonės. Kartu yra visi ES pamatiniai sprendimai, kartu atitinkami valstybių narių prieimimai dėl kompetitingų institucijų susijusių su tinklu. Tad dabar ta biblioteka labai plačiai naudojamasi. Bendradarbiaudami su e, ERA, Europos Teisės akademija, mūsų sekretariatas kontaktiniams punktams per tą ataiskaitinį laikotarpį surengė nemažai kalbų mokymo kursų, e, anglų kalbos mokymo kursų Ir per ataskaitinį laikotarpį mūsų tinklas ir toliau palaikė ir plėtojo ryšius su kitais teisminiais tinklais pasaulyje. Tai e, Iberijos Amerikos tinklu, tarptautiniais teisės klausimais, e, pietričių Europos e, pro, prokurorų patariamąją grupę ir Commonwealth Network of Contact Persons tad mūsų e, ryšiai išsiplėtė. Toliau, dėl pasiūlymų gerinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiuose bylose. Taip paprastai apie tai kalbama ir tokių pasiūlymų pateikiama per kiekvieną plenarinę sesiją. Per ataskaitinį laikotarpį mes daug dėmesio skiriam Europos e, arešto orderiui, bendroms tyrimo e, grupėms ir procesinių teisų užtikrinimui. Dėl Europos arešto orderio, tai čia buvo pabrėžtas toks aspektas, kad reikėtų užtikrinti proporcingumą prieš išduodant Europos arešto orderį, kad šis nebūtų išduotas du kartus už tą patį nusikaltimą du kartus. Toliau, kokiu išbandymu mūsų laukia ateityje, konkrečiai mūsų teisminio tinklo? Jau minėjau, sekretoriaus pareigas pradėjau eiti praėjusiu metu gruodžio pirmąją dieną ir mano tikslas ir ambicijos ir toliau tobulinti Europos teisminio tinklo darbą. Čia paminėčiau kelias sritis. Pirmiausia, teisminio tinklo ir jo kontaktinių punktų veikimas. Sekretoriatas e, e, šiaip jau mato, E, kokią, kokį didelį vaidmenį Europos teisminis tinklas e, atlieka tarptautiniam teisminiam bendradarbiavimui. Tačiau tinklo veiklą dar būtų galima pagerinti. Labai svarbu, kad kontaktiniai punktai atsakytų per numatytą laikotarpį į e, teikiamus prašymus ir, ir klausimus. Tad čia iš tikrųjų mes vertinam, kaip būtų galima kontaktinių punktų tiesiog e, prerogatyvas ir galimybės atlikti tinklo pareigas. Toliau, tinklo sekretoriato darbas. Kita labai svarbis rytis, sekretoriatas iš tikrųjų atlieka labai e, didelį vaidmenį, nes sekretoriatas yra tinklo institucija ir jis turi užtikrinti uh, tai, kad tai, kas aptariama tinkle, kad e, tiesiog testinumą tų visų dalykų. Ir tokiu būdu aš esu užsimojęs pagerinti sekretoriato veikimą. Toliau, Europos teisminio tinklo tinklalapį būtų galima gerinti. Mes jau e, ėmėmės didelio žingsnio, prieš keletą mėnesių paskelbė naują įvadinamąjį teisminį teismų atlasą ir dabar jame, atsirand, jame matyti visi pamatiniai sprendimai dėl tarpusavio pripažinimo priemonių, tokių kaip šaldimo e, įsakymą, konfiskavimo įsakymą, priežiūros įsakymą ir panašiai. Tačiau visą tą informaciją reikia nuolat atnaujinti. Dabar mes per, perkelinėjame mūsų tinklalapio duomenis į vadinamąjį e-justice e, portalą ir tai, aišku, paveiks nemažai, turėsim daug darbo su tuo susijusio. Ten mums padeda nemažai kontaktinių punktų. Mes dirbam kartu su komisija ir tarnyba, su e-justice e, vadinamąją darbo grupę. Kita labai svarbi sritis - tai Europos teisminio tinklo ir Eurojusto ryšiai. Europos teisminis tinklas ir Eurojustas turi atitinkamas kompetencijas ir vaidmenius. Bet labai svarbu, kad jie tiesiog nesikištų į vienas kito darbą. Eurojustas iš tikrųjų neturėtų užsimti tais prašymais, kurie turėtų būti siunčiami Europos teisminiam tinklui ir aišku, tinklas neturėtų dirbti ten, kur, kur geriau gali dirbti Eurojustas. Toks yra svarbiausias principas tarp mūsų ir Eurojusto veiklos. Na ir dabar mes kartu su Eurojustu parengėm bendrą tokį dokumentą, kuriam aiškiai išdėstom dviejų tų tarnybų vaidmenį ir kompetencijas. Dabar tas dokumentas jau vertinamas į visas ES valstybinės kal... oficialiasias kalbas ir bus išplatintas valstybėms narėms. Tai rodo, kad mes iš tikrųjų kalbam apie bendrą mūsų ir Eurojusto projektą ir geriau panaudojam išteklius. Dabar e, vėlgi, kai tas e, bendras e, dokumentas pasirodys, tai iš tikrųjų bus galima tada geriau užtikrinti, kaip būtų galima geriau tiesiog kreipti prašymus. Toliau. Ryšiai ir ryšių plėtojimas su trečiosiomis šalimis ir kitais teisminiais tinklais. Mūsų tinklo subjektams reikia šiaip jau galimybių greitai susisiekti su kitų šalių teisminiais tinklais, tartotiniais tinklais. Antai mes jau užmesgėm ryšius su vakarų Balkanų e, prokurorų tinklu, vadinamasis IPA 2014 14 projektai. Tad dabar jau nustatėm, e, įtvirtinom tam tikrus tiesioginius kanalus, kuriais būtų galima užmėgsti tiesiai ir neformaliai e, ryšius tarp mūsų kontaktinių punktų ir, ir būtent vakarų Balga, Balkanų e, prokurorų tinklo. Dar paminėtino, paminėtino šeštojo rato abipusio vertinimai ta, tas šeštasis vertinimų ratas iš tikrųjų yra geras e, pagrindas e, toliau gerinti veiklą. Tad mūsų sekretoriatas kartu su vidaus e, darbo grupe ir toliau dirba tam, kad būtų galima įgyvendinti per šeštą, šešto rato vertinimą pateiktas rekomendacijas. Tad Europos teisminis tinklas dirba šiame projekte kartu su Eurojustu. Tai yra čia Na ir apibendrinsiu savo pasisakymą. Tai pasakysiu, kad aišku štai kas. Europos teisminis tinklas tikrai gali vaidinti labai svarbų vaidmenį teisminio bendradarbiavimo srityje. Nes e, iš tikrųjų kiekvien, juk visi mūsų teisės praktikai anksčiau ar vėliau susiduria su tarptautiniais tam tikrais baudžiamųjų bylų e, aspektais. Labai svarbu, kad Europos teisminis tinklas galėtų padėkti teisės praktikams atliekant kasdienį darbą ir tam, kad tikrai pašalintų kliūtis tarptautiniam bendradarbiavimui, tam, kad bendros, bendri tyrimai, e, jų rezultatas būtų daugiau patraukimo baudžiam, daugiau baudžiamųjų bylų ir, ir kito persekiojimo. Tad, kaip jau sakiau, mano kaip sekretoriaus tikslas ir toliau tęsti darbą šitą linkmę. Tad dar kartą labai ačiū, kad mane pasikvietė, kad galėčiau pakalbėti apie Europos teisminį tinklą. Labai svarbu, kad Europos parlamentas žinotų apie Europos teisminio tinklo, tinklo darbą ir man labai malonu tikrai bus dar kartą sugrįžti ir pateikti jums kitą Europos teisminio tinklo ataskaitą apimančią 13-14 metų laikotarpį, kai tik ta ataskaita bus parengta. Ačiū už Jūsų dėmesį ir dabar mielai atsakysiu į visus Jūsų klausimus susijusius su Europos teisminio tinklo darbu. Ačiū. Ačiū Jums. Ponas Kiniečiai norėtų užduoti Jums klausimą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju teisminio tinklo atstovui. Tikrai buvo labai įdomu išklausyti jūsų pristatymą apie Europos teisminį tinklą ir civilinė ir baudžiamoji teisė yra svarbus dalykas ir labai svarbu, kad teisminės sistemos e, bendradarbiautų. Jūs kalbėjote apie Europą, mes ką tik kalbėjome apie Europos saugumo darbo tvarkę ir labai svarbu žinoti, kiek ES valstybių narių institucijos galėtų naudotis tomis bendradarbiavimo priemonėmis, ypač kalbant apie arešto orderį ir konfiskavimo e, įsakymus. Todėl Europos teisingumo tinklas galėtų atliekti svarbu vaidmenį kovojant su tarpvalstybiniais nusikaltimais. Deja, šiuo, sistemu, šiuo tinklu nesistemiškai naudojamasi. Jeigu norime pasiekti pažangos, nemažai pažangos jau pasiekta, daugėja prašymų dėl bendradarbiavimo, tačiau šiomis priemonėmis būtų galima dar geriau naudotis ateityje, nes tai sustiprintų ir visų 400 nacionalinių kontaktinių centrų vaidmenį. Mes jau esame tam tikrų iniciatyvų šioje srityje ar šią linkme ir mes joms pritarėme. dėl įdomu, koks yra Eurojusto kontaktinių centrų ir Europos teisminio tinklo ryšys. Labai svarbu, kad tie ryšiai veiktų tinkamai, kad teisminė sistema galėtų dar geriau dirbti ateityje. Ypač reikėtų paminėti e-justice portalą. Gal galėtumėte šiek tiek daugiau pakalbėti apie Eurojusto ir Europos teisminių tinklo santykius. Turime užtikrinti, kad tie santykiai būtų tokie, kad ir viena, ir kita institucija galėtų tinkamai atlikti savo vaidmenį, ne tik turint galvoje civilinius teisės aktus, bet ir baudžiamosios teisės aktus, kad būtų galima kovoti su tarptautiniu mastu veikiančiomis mm, kriminalinėmis organizacijomis. Ačiū, ponia Kinidžiai, daugiau kolegų žodžių neprašo, taigi suteikiu vėl žodį svečiui, ponui Lovgren. Ačiū, ponė, už jūsų pasisakymą. Visiškai jums pritariu. Šios priemonės ir mechanizmai, kuriuos turi ir Europos teisminis tinklas, ir Europolas, tinkamai veikia, tačiau vis tiek veiklą galima patobulinti pavyzdžiui, sekretorijatas ir Eurojustas galėtų glaudžiau bendradarbiauti e, Europos teisingumo tinklo sekretorijatas. Būtent šiuo tikslu dirba dviems institucijoms, kad jos suartėtų. Pastaraisiais metais mes rengėme bendrą dokumentą, kuriame e, apibrėžėme, nurodome tai, ką daro Europos teisminės tinklas ir Eurojustas. Tai vienas iš būdų dirbti Eurojusto ir Europos teisminio tinklo atstovai taip pat turėtų glaudžiau bendradarbiauti. Man atrodo, kad skirtingose valstybėse narėse dirbama skirtingai, todėl būtų galima pasitelkti gerąją patirtį, gerąją patirtį. Ir e, tam padeda Eurojusto ir Europos teisminio tinklo vertinimo ataskaitos. Ir kai dėl Eurojusto ir Europos teisminio tinklo glaudesnio bendradarbiavimo nacionaliniu lygmeniu Mes rengėme planą su Eurojustu, kad galėtume nustatyti, kaip būtų geriau, kaip galėtume glaudžiau bendradarbiauti, įkvėpti valstybių narių atstovus. Valstybės narės nevienodos, vienos didesnės, kitos mažesnės ir atrodo, kad su didesnėmis šalimis dirbti sunkiau, joms sunkiau koordinuoti savo veiklą bet pavyzdžiui norėčiau paminėti Vokietiją, tai gana nemaža valstybė narė, bet jie surado gerą koordinavimo sprendimą ir tai yra vienas iš pavyzdžių, kuriais būtų galima, kuriuos būtų galima pasitelkti diskutuojant, kaip Europos teisminis tinklas galėtų geriau bendradarbiauti su Eurojustu. Taigi manau, kad bent jau už dalies atsakiau į jūsų klausimą. Ačiū, ponia Lovgren, ačiū, kad atvykote į mūsų lybę komitetą ir pristatėte Europos teisminio tinklo veiklą. Linkiu Jums e, sėkmės darbe per kitus metus. Na, o dabar kolegos, 11 val. 15 minučių vyks balsavimas. Dar turime šiek tiek laiko, todėl e, siūlyčiau daryti pertrauką ir tęsti posėdį 11 val. 15 minučių nuo balsavimo. Prašau turėti su savimi elektroninės balsavimo korteles, nes balsuosime elektroniškai e, dėl vieno pranešimo balsuosime tik elektroniškai, taigi prašau turėti korteles ir susitiksime 11.15 min.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

Dear colleagues. Kolegos, norėčiau paprašyti visus susėsti. Vis dar vyksta diskusijos, bet prašau visų susėsti. I would like to start Pradėkime balsavimą. Ir e, balsuokime nuo mažiausiai sudėtingų ir pereisime prie sudėtingiausių dokumentų. Labai tikiuosi, kad puikiai bendradarbiausime. Dar dėl vieno balsavimo sąrašo paprašysiu balsuoti visų tiesiogiai elektroniškai, tai turėtų visu, visiems padėti greičiau gauti rezultatus. Pirmiausia, balsuokime dėl rekomendacijos, dėl tarybos sprendimo, dėl Kroatijos prisijungimo prie konvencijos dėl kovos su korupcija pranešėja Huismenova. Pakeitimų nėra. Balsuokime. Prašysiu visų balsuoti elektroniškai. Pradedame. Balsavimą baigėme. Patvirtintas dokumentas 44 už, vienas prieš sveikiname. Kitas dokumentas yra pranešimo projektas dėl Kroatijos prisijungimo prie e, Kroatijos prisijungimo prie konvencijos dėl ES valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiuose bylose. E, Pranešėja ponė Sipel, jeigu nenorite pasisakyti, tai iš karto balsuokime elektroniškai. Tai yra galutinis balsavimas, pakeitimų nepateikta, balsuoti pradedame. Vote is closed. Baigiame balsuoti. 46 už, nėra susilaikiusių, nėra balsavusių prieš. Sveikiname, ponė Sitau. Kitas pranešimas. Tai ponės e, Vikstrom pranešimas dėl nelydimų nepilnamečių. Pradedame nuo kompromiso. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtintas. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. Antras pakeitimas už? Kas prieš? susilaiko, patvirtintas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. E, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas Patvirtintas. 19 pakeitimas kas už, prieš, kas susilaiko, atmestas. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Balsuokime dėl konstatuojamųjų dalių. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Septintas pakeitimas kas už, prieš, nelabai aišku. Dėl septinto pakeitimo tikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 31 prieš, 21 už. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. Yra pateiktas lingvistinio pobūdžio pakeitimas, dėl jo nebalsuosime. Dabar balsuokime už pakeistą tekstą. Balsuokime elektroniškai, pradedame. Baigėme balsuoti. 49 už, 3 prieš. Susilaikysiu nėra, sveikiname. Dabar paprašysiu balsuoti dėl įgaliojimų pradėti dėrybą su taryba. Pradedame. Baigiame. 50 už, 3 prieš. Sveikiname, ponė Vikstrom. Sėkmės. Toliau dėjon pranešimas dėl teisinės paramos įtariamiesiams ar kaltinamiems asmenims, kurių laisvė atribota ir teisinė pagalba vykdant Europos arešto orderio procedūrą. Kiek girdėjau, yra nuomonių skirtumų tarp frakcijų, todėl norėčiau viso balsavimo metu naudoti elektroninį balsavimo būdą. Yra pateiktas pakeitimas žodžių pirmajam kompromisu. Pone Dati, jums žodis pristatyti žodinį pakeitimą. Ačiū pirmininkė, noriu pristatyti žodinį pakeitimą, pateiktas, pateiktą mano frakcijos EPP vardu. Pakeitimo turinys yra pateiktas balsavimo sąrašo pabaigoje. Čia siekiame apriboti direktyvos e, taikymo sritį Kodėl? Nes jeigu ne, e, kitaip direktyvą nebūtų galima taikyti. Todėl mes norime, kad šis taikymas būtų e, taikomas tik tai atėmus laisvę. Tai yra labai svarbu mūsų frakcija, kad būtų ta, ta, pareikšta realistinė, reali e, parlamento pozicija, kad direktyva būtų tinkamai taikoma. Todėl tikimės, kad kolegos pritars e, šiam pakeitimui žodžiu. Ačiū ponia Dati. Pranešėjas e, Dejong, ar norėtumėte kalbėti? Pabandykite gal kitą mikrofoną. Mrs. Dati, if you close your one. Pone Dati, gal jūs išjungkite savo mikrofoną. Dėkoju EPP. Žinau, kad e, žodinis pakeitimas e, yra tinkamas, tačiau jis keičia e, šio kompromiso esmę, todėl aš savo frakcijos vardu turiu prieštarauti pakeitimui. O ponė Sipel norėjo pasakyti tą patį. Mes nenorime keisti taikymos ryties, tol mes prieštaraujame pakeitimų žodžiu. Pone Vikstrom, mes taip pat prieš šiaip e, taikymas rytis keičiama taip smarkiai, kad mes negalime tam pritarti. Todėl gerai, balsuojame dėl žodinio pakeitimo, dėl, dėl kompromisinio pakeitimo be žodinio pakeitimo. Taigi, balsuojame elektroniniu būdu dėl pirmojo kompromiso be pakeitimo žodžių. Baigiame balsuoti. 32 už, 21 prieš, niekas nesusilaikė. Toliau 87 pakeitimas, kas už, prieš, elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 43 už, 10 prieš. Vienas susilaikė. Aštuoniasdešimt devintas, čia irgi yra žodinis pakeitimas. Pane Darfi. Ačiū, pane pirmininkė. EPP vardu ir e, su kitomis frakcijomis kartu mes norėtume pakeityti žodį pasikeitimą dėl 89, 108 ir 112 pakeitimą pakeisti tą dalį, kurią cituoja. Kiti e, teisiniai aktai, kurie ES teisės aktai, kurie garantuoja prasūrinės teisės Ačiū. Balsuojame dėl pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigėme balsavimą. 43 už, 8 prieš, 1 susilaikė. Toliau 20 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Dabar jau galima balsuoti. Baigiame. 31 už, 23 prieš, niekas nesusilaikė. 97 balsuojame. Baigiame. Penkiasdešimt keturi prieš vienas už. Devyniasdešimt aštuntas balsuojame. Baigiame. 30 už 25 prieš patvirtintas. Toliau 21 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Toliau 102. Jis daro su 21. Tai pradame balsuoti. Baigiame. Patvirtintas. Šimtas ketvirtasis. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 108 su žodiniu pakeitimu. Pradedame balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. 112 su žodiniu pakeitimu. Pradedame balsuoti. Baigiame. priimtas. Toliau 114. Pradame balsuoti. Baigime. Atmestas. Šimtas šešioliktas. Pradedame. Baigiame. Atmestas. 23 balsuojame. Baigiame. Priimtas. Toliau 24 pakeitimas balsuojame. Balsuojame dabar. Baigiame. Priimtas. Šimtas dvidešimt trečias. Pradedame balsavimą. Baigiame. atmestas. 124 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. Trečias kompromisinis pakeitimas. Dalimis paprašyta balsuoti, todėl pirmiausia balsuojame dėl pirmosios dalies. Prašom balsuoti. Baigiame. Priimta antroji dalis. Pradedame balsavimą. Baigiame. Priimta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. Toliau šeštasis kompromisas, taip pat paprašysite dalimis balsuoti. Pirmoji dalis balsuojame. Baigiame. Šeštas kompromisinis pakeitimas, pirma dalis. Baigėme balsavimą, patvirtinta. Antroji dalis dabar. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Toliau Toliau. Penktasis kompromisinis pakeitimas balsuojame. Baigiame. Priimtas. Septintasis kompromisinis pakeitimas Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimtas aštuntasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Toliau antrasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Čia konstatuojamoji dalis. Antrasis pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta, aiškiai. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Penktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 39 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Šeštasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Keturiasdešimtas. Balsuojame. Baigiame. priimta. 7 ir 41 identiški. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 42. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Toliau aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 44. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 9 ir 45 identiški pakeitimai. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 10, 46 ir 47, kurie yra identiški. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 11 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 49. Jis atitinka 11. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 52 balsuojame. Baigiame. Priimtas. Toliau 54 balsuojame. Baigiame. priimtas. Taigi 56 balsuojame. Baigiame. Priimta. 12. Balsuojame. Baigiama. Atmestas. Toliau 58. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. 59. Mm, taip gerai. Turime balsuoti dėl 59. Mm, balsuojame. Baigiame. Trisdešimt vienas prieš, trisdešimt keturi už atmestas. Toliau šešisdešimtas. Balsuojame. Baigiame. atmestas. Toliau 65 balsuojame. Baigiame. Priimtas. 66 balsuojame. Baigiame. priimtas. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. Šešioliktas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. 73 balsuojame. Baigiame. Priimtas. Septyniasdešimt penktas pakeitimas balsuojame. Baigiame. priimtas. 76 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 17 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 77 balsuojame. Baigiame. Priimtas. 80 balsuojame. Baigiame. Priimtas 81 balsuojame. Baigiame. Priimtas. 82. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. Toliau balsuojame dėl teksto su pakeitimais. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. Ir toliau turime priimti sprendimą dėl darybų pradžios, dėl įgaliojimų ir komandos darybų. Balsuojame. Baigiame. E, priimta, sveikiname pranešėją. Taip, ponė Dijongai, keletą žodžių noriu padėkoti visiems šešėliams pranešėjams už bendrą darbą. Buvo sunku ir džiaugiuosi, kad galų gale esminė dauguma, didelė dauguma balsavo už, todėl galėsime pradėsi, pradėti darybą su taryba. Ačiū ponė Dejongai, dėkoju kolegoms už bendradarbiavimą tarp balsavimą, ponė Vikstrom. Aš taip pat noriu šią progą padėkoti šešėliams pranešėjams ir visiems prisidėjusiems taip puikiai prie to, kad baigėsi tie laikai, kai vaikus siuntinėjame pirmino vėl kaip e, kokius siuntinius iš vienos šalies į kitą. Tai yra pergalė Europai. Ačiū Jums visiems. Ačiū Cecilija, kolegos. Toliau posėdis Atsiprašau, turiu pranešti, kas bus toliau. Ir paleisiu jūs. Pa, PHS3C50 su ekonomikos komitetu ten balsavimas taip pat, todėl prašau nevėluoti 12 valandą pradžia. Ačiū.